an NGO uh, voice on it, and we have uh, Mr. Rolf Tiemans, the head of division for Human Rights and Democracy Directorate from the EIS. Very experienced and uh, very often the guest in our. Jūs jau čia bieži yra labai patyrusi ir prisidės prie mūsų diskusijų. Ir taip pat yra Filipem Anaston, kuris yra Azijos skyriaus darbuotojas skyrius priklauso platesniam Rytų Azijos ir Ramiojo vandenino šalių regionui. Pirmiausia žodis profesoriui Muntabhorn. Labas rytas. Atsiprašau, kad gergžė mano balsas, nes e, vykstant į Briuselį peršalau ir prieš tai dirbau su Azijos žmogaus teisų komitetu. Mes rengėme dėl deklaraciją ir tikrai esu labai dėkingas, kad mane pakvietė. Jūs žinote, kad ASEANas pati asociacija buvo sukurta 67 metais ir šiuo metu vienė 10 valstybių, skaitant ir Mianmarą. ASEANO šalių valstybinę sanklodą labai įvairiai, nuo demokratijos iki nedemokratijos, žmogaus teisų padėtis juose labai skiriasi. Ir nors po Bankoko deklaracijos, kai buvo įkurtas ASEANA 67 metais, žmogaus teisų klausimas išlieka opus, visgi Azijos valstybių vyriausybės 2004 metais ėmėsi darbo integruodami žmogaus teisų ir vaiko teisų principus. Toliau buvo paskelbta žmogaus teisų deklaracija pirmoji regione įtraukė ir 2007 metais buvo parengta e, darbuotojų migrantų deklaracija. Hartė aiškintis straipsnis kvietė įsteigti žmogaus teisų apsaugą užtikrinančią instituciją, buvo parengtos techninės užduotis. Tuo metu aš buvau pakaitinis grupės e, kuri turėjo parengti tą dokumentą narys. 2009 metais pagrindinė institucija, tarp vyriausybinė institucija, užsimanti žmogaus teisų klausimais ir buvo įkurta. Yra dar dvi, dviejų sričių um, komitetai, tai yra vienas susijima vaikų ir moterų teisės, o kiti, kitas uh, dirbančių migrantų teisėmis. Tačiau taip pat noriu iš karto pastebėti, nors vėliau dar išplėsiu šią mintį, kad mes stengiamės užtikrinti deramą kontrolę ir gyvendinimo pusiausvyrą, kad būtų piknaudžiaujama valdžia. Todėl parlamentai ir kitos suinteresuosios pusės, tokios kaip pilietinė visuomenė, turėtų atlikti labai svarbę funkciją, būtent kontrolės mechanizmo požiūriu. O pirmiausia, reikia kalbėti apie tai. AIČA, arba tai yra žmogaus teisų komisija, pagal techninės užduotis yra struktūra, kurią sudaro dešimt ASEANO valstybių atstovai. Užsienio ministrų lygių jie renkasi vieną kartą per metus ir ministrai yra atskaitingi ASEANO šalių vadovų konferencijai. Ši struktūra parengė veiksmų planą, kuris apriepia penkerių metų laikotarpių. Taigi, kokios funkcijas atlieka AIČA? Tai yra ne žmogaus teisų apsauga, be žmogaus teisų sklaida ir švietėjiška veikla. Švietėjiška veikla yra labai svarbi, nes tokiu būdu yra skatinama prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos. Tačiau kalbant apie praktinius uždavinius, kurie susijęs su žmogaus teisų apsauga, ši struktūra atlieka tokias funkcijas. Kai jau išnaudojamos visos kitos teisinės galimybės, ji gali peržiūrėti skundus dėl žmogaus teisų pažeidimus, taip pat lankytis įvairiose šalise tam, kad susipažintų vietomis. Ne viena iš suteiktų galių nėra įrašyta į AIČA techninės užduotis. Visgi galimybė užsiimti tokiu darbu buvo iškelta, ją iškėlė dauguma pažengesniųjų aseno valstybių, tačiau dėja plataus pritarimo jį nesulaukė. Taigi šiandien ačiū iš dalies plėtoja dialogą su pilietinė visuomenė žmogaus teisų institucijomis ir panašiomis struktūromis. Tačiau ji netiesiogiai užsima žmogaus teisų apsauga, nes tiesiogiai užsimti jai nesuteikti įgaliojimai. Aš minėjau, kad yra darbo planas parengtas, taip pat e, rengiami vidaus dokumentai skirti e, kiekvienai atskirai priemoniai dokumentai yra ir teisiškai privalomi, ir teisiškai neprivalomi. Bet svarbiausias dalykas yra šviesti Azijos tautas apie žmogaus teisės. Sudėtingiausi klausimai yra susiję su politinėmis teisėmis, tų teisų apribojimas ir e, tarpusavio santykis tarp įvairių e, ASEANO valstybių teisinių sistemų, užtikrinančių žmogaus teisų apsaugą. Per pirmąjį penkerių metų laikotarpį nuo iki penkioliktųjų metų numatyti svarbiausi uždaviniai – apsauga žmogaus teisų, įmonių socialinė atsakomybė, kova su prekyba žmonėmis, švietimas, taika pragyvenimo užtikrinimas, taip pat kova prieš vaikų įtraukimą į ginkluotus konfliktus. Reikėtų pasakyti, kad tai čia konsultavosi Birželį 12 metų pirmą kartą su nevyriausybinės organizacijomis ir praėjusią savaitę vyko atitinkamas posėdis, kuriame aš dalyvavau specialisto eksperto teisėmis rengiant deklaraciją. Aseno komisija moterų ir vaikų Um, teisėms ginti bei apie jas šviesti, veikia vadovaudamasi porą tarptautinių konvencijų, tai yra bet kokios formos diskriminacijos prieš moteris panaikinimas ir vaiko teisės. ACVC techninės užduotis buvo galutinai parengtos 2010 metais. Šią komisiją sudaro 20 atstovų, pusė iš jų veikia moterų teisų apsaugos rytyje, kitigi analizuoja vaiko teisų klausimus. Atitinkamai yra rengiama ataskaita seno ministrams. Kaip kad e, numatyta techninių užduočių penktajame straipsnėje, ši struktūra turi skirti e, užtikrinti tarptautinių dokumentų, kuriais ginamos moterų ir vaikų teisės sklaidą, periodiškai peržiūrėti jungtinių tautų praktiką, skatinti duomenų rinkimą, stiprinti nacionalinius pajėgumus, taip pat um, skatinti prevencinės ir kitas priemonės, kurios gali, kurios gali užtikrinti geresnę moterų ir vaikų teisės. Taip pat yra dar ir kitas komitetas, kuris analizuoja dar, e, dirbančių migrantų teisės. E, techninės užduotis buvo parengtas šio komiteto 2007 metais. Yra parengta deklaracija ACV Ir 2007 metais buvo priimta deklaracija, kaip aš jau minėjau, dėl dirbančių migrantų teisų. Ir tokiu būdu atsirado teisinis pagrindas paremti techninės užduotis, kurios buvo um, parengtos 2007 metais. Ir nors prie šio komiteto veiklą. Jau buvo vykdoma veikla žmogaus teisų srityje. Šis komitetas faktiškai dirba labai siauroje srityje, bandydama apsaugoti dirbančių migrantų. Teisės. Komitete dirba dešimt e, kiekvienos ASEANO valstybių atstovų, taip pat yra ir sekretorijatas. Jis yra atskaitingas ASEANO aukščiausio lygio pareigūnų asamblėjai. Pagal darbo planą siekiama užtikrinti dirbančių migrantų teisės, apsaugoti juos nuo išnaudojimo, stiprinti jų teisų apsaugą, bendradarbiauti su Azano valstybėmis regiono lygiu. Labai daug laiko yra skiriama tam, kad būtų e, parengta ASEANO šalių dirbančių migrantų konvencija. Tačiau darbas anaip tol dar nebaigtas. Dabar pakalbėsiu apie na, tai, kas vyksta nacionaliniu lygiu. Nebejotinai, žmogaus teisės turi būti pirmiausia apsaugomos nacionaliniu lygiu, turi būti mechanizmas, kuris užtikrina tą apsaugą ir kuris apriepia labai platų dalyvavimą, įskaitant piliečių, pilietinės visuomenės, parlamentin, dalyvavimą parlamentinės demokratijos principo įtvirtinimą ir panašiai. Labai įdomu yra tai, kad keturios ASEANO šalis - Indonezija, Malazija, Tailandas ir Filinai, Filipinai - dabar jau turi pareigūną atsakingą už žmogaus teisės ir jisai, kaip priimta tarptautiniu lygiu, veikia. Uh, Nešališkai. Neseniai aš lankiausi Mienmarę, kuris irgi įvedė tokią pareigybę. Tačiau daugiau pasakyti nieko negaliu. Labai svarbu yra tai, kad tokie, tokios komisijos uh, nagrinėja žmogaus teisų pažeidimo aukų skundus, stebi žmogaus teisų padėtį, tyria atskirus atvejus, vyksta įvairias vietas, kad susipažintų su padėtimi ir siūlo atitinkamus rekomendacijas. Nebejotinai tai yra svarbu. Kai kuriais atvejais yra bandoma vadovautis liberalių požiūrių, interaiškinant religijas Aiškinant religijas, religinės nuostatas apsaugant mažumas. 2007 metais buvo parengta bendradarbiavimo deklaracija, kurios pagrindu galima vykdyti bendra, bendradarbiavimą ir kovoti su terorizmu, užtikrinti ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės, žmogaus teisų um, apsaugą ir švietimą. Toliau, apie parlamentus. Uh, Reikia pasakyti, kad ASEANas yra tarp vyriausybinio pobūdžio organizacija, tarp valstybinio pobūdžio organizacija. Ir nepaisant e, šio aspekto, vis tik tai nėra jokio parlamento, kuris vienėtų visas dešimt valstybių. Nėra jokios asamblėjos. Todėl e, organizacijos pilietinimas yra gana sudėtinga problema. Jeigu pažiūrėsime iš parlamentinės pusės, tai nebejotinai Aseanas palaiko ryšių su Europos parlamentu, tačiau dera pastebėti, kad ASEANas turėtų veikti daug platesnėme kontekste. Azijos Europos parlamento partnerystės a, susitikimas vyko 2010 metais, taip pat buvo surinktas Bruselis forume ir a, daugiausiai buvo šnekama ekonomikos ir krizės, finansinės krizės valdymo klausimais. ASEANO parlamento, parlamentarai, nepaisant to, kad nėra formaliai įsteigta parlamento struktūra, visgi bando veikti per egzistuojančias struktūras. Yra ASEANO tarp parlamentinė asamblėja, AIPA, kuriai atstovaujam, kurioje atstovaujama visoms ASEANO šalims. Ji palaiko ryšių su par Europos parlamentu nuo praėjusio šimtmečio 80-mečio. Europos parlamentas AIPOje dalyvauja stebėtojo teisėmis ir neseniai dalyvavo e, Pnompenėje generalinės asamblėjos e, susirinkime. Tai labai svarbu, nes mes tokiu būdu galime e, labiau veikti procesus užtikrinančius demokratizacijos procesą Mienmarė. AIPA turi įvairius komitetus, kurie analizuoja žmogaus teisų klausimus. Pavyzdžiui, socialinių reikalų komitetas. Uh, šios klausimus varstė 11 metų generalinėje asamblėjoje. Konkrečiai buvo kalbama apie tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimą, parlamentarų vaidmenį, užtikrinant dirbančių migrantų teisės ir taip pat kovą su neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta. Be to, AIPA šviečia visuomenės ir uh, moterų teisų srityje. Parliament or Assembly, and the IPA could be a platform for this. This could, be, could IPA gali tapti pagrindu, kuriant ir kitas papildomas struktūras susimančias žmogaus teisėmis, tokio, tokias kaip, pavyzdžiui, ombudsmeno pareigybę ar net atitinkamą teismą. Ir tokiu būdu bus e, pakankamai gerai subalansuotas kontrolės ir gyventinimo mechanizmas. Ir galiausiai paramos klausimai. Europa jau seniai remia ASEANO regiono valstybės, visą tai daroma partnerysčių pagrindu, o ne donoro naudos gavėjo santykių pagrindu. 1980 metais buvo pasirašytas tarp Europos ir ASEANO bendradarbiavimo susitarimas, kuris atvėrė galimybę bendradarbiavimui tokiuose sritise kaip verslas, ekonomika ir socialinės sritis, bei taip pat užtikrino platesnę pagalbą žmogaus teisų srityje. Mūsų tyrimė Taip pat mes bandėme apriepti ir platesnius klausimus. Pavyzdžiui, ar galėtų būti regioninis žmogaus teisų mechanizmas paremtas Europos regiono mechanizmu, kaip užtikrinti deramą kontrolės ir apsaugos pusiausvyrą. Dabartinė problema yra tai, kad jau nuo teisėkuros reikia žengti toliau. Reikia kurti praktiškai veikiančias sistemas ir užsiimti praktiniu žmogaus teisų įgyvendinimu bei jų apsauga. Taigi šie darbai, aišku, mūsų dar laukia ateityje ir mes galime tikėtis, kad su Europos pagalba, su Europinių partnerių pagalba per penkerių metų laikotarpį bus įmanoma sukurti tokias struktūras. Pagalba nebejotinai turi būti koncentruota. Pirmiausia, ačiū reikėtų padėti gyvendinti darbo planą, ypač e, įmonių socialinės atsakomybės ir migracijos sritise, tam, kad e, per penkerių, po penkerių metų, kai vyks peržiūra, galėtume pasakyti, jog Aičia tikrai atliko savo vaidmenį. Taip pat reikėtų paremti ACVC darbą ir užtikrinti, kad būtų eliminuotas smurtas prieš moteris ir vaikus. Dar labai svarbu, kad ASEANO aukščiausio lygio valstybių vadovų susitikimai ir ministrų susitikimai visada vyktų nepamiršę žmogaus taisų klausimų. Būtina remti žmogaus taisų institutus, taip pat žmogaus taisų komisijas, kad jos galėtų geriau atlikti savo darbą regione. Reikalinga padėti pilietiniai visuomeniai ir išnaudoti įvairius informacinius kanalus, kad būtų galima išviesti. Ir galiausiai nebejotinai regione galėtų kur kas daugiau nuveikti jungtinės tautos, o su jungtinių tautų programa būtų įmanoma įvykdyti įvairias pagalbos problemas. Bankokė mes apie tai kalbėjome. Reikalinga nepamiršti, kad reikia ir efektyvių teisų gynimo priemonių. Tam būtina stiprinti pagrindinės teisminės institucijas, jų darbuotojus apmokyti ir bejotinai galbūt šioje srityje atsiras ir ateityje atsiras ir ASEANO šalių žmogaus teisų konvencija. Galiausiai žmonės turėtų tiesiogiai ir veiksmingiau dalyvauti vietos veikloje, dalyvauti įvairiuose programuose, ypač koleg, tas, kurios vykdo kolegos. Ir mūsų rekomendacijos būtų tokios kalbant apie Europos parlamentą, įtraukti Euroazijos parlamento partnerystės posėdžius žmogaus teisų klausimą, taip pat remti žmogaus teisų apsaugą ir stiprinti šį aspektą seno tarp parlamentinės asamblėjos darbe Ir trečia, stiprinti ryšius tarp Europos parlamento ir AIPO žmogaus teisų apsaugos mechanizmo kūrimo srityje dirbti su AIPA ir nuolatos AIPA informuoti apie naujausią veiklą. Thank you very much, professor. Labai dėkuoju profesoriui Montich Brown. Aš pagalvojau, kad uh, būtų svarbu, jog jūsų tyrimo išvadas galėtų gauti ir Europos parlamento delegacija ryšiams su ASEAN šalėmis. Bet man atrodo, kad šios delegacijos atstovas šiuo metu lankosi regione. O dabar aš sutikiu žodžiną mūsų viešinį ponį Aradoną. Dėkuoju už šią galimybę. Tai yra garbė kreiptis po, po profesoriaus Muntabro Horno. Taigi aš stengsiuosi nekartoti to, ką jie sakė. Ir savo pasisakymo metu pabandysiu atkreipti jūsų dėmesį į civilinės visuomenės bei žmogus teisų organizacijų veiklą regione. Tarp šių organizacijų yra um, Amnesty International. Taigi dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte mane į šį posėdį. Regioninė žmogaus teisų sistema ASEAN šalyse galėtų apsaugoti žmogaus teisės ne vien pietričių Azijoje, bet ir apskritai Azijos ir Ramio vandenino regione. Ši sistema yra paremta keliais, keliomis priemonėmis bei žmogus teisės standartais. Amnesty International dalyvavo kūrent ir dėgiant šią sistemą. Mes dalyvavome nuo pat jos rengimo pradžios. 2007 metais. ASEAN šalė, šalis pagal šią sistemą įsipareigojo gerbti žmogaus teisės, nesikišti į uh, savo partnerių vidaus reikalus. Tačiau ji taip pat sudaro pagrindą konsultacijoms ir bendradarbiavimui. ASEANO tarp vyriausybinė žmogus teisų komisija, kuri yra vadinama AIČE, kaip jau buvo paminėta, pradėjo veikti 2009 metais. Tačiau nepaisant e, e, Amnesty International ir kitų organizacijų pastangų, ši komi, šio, į šią komisiją daugiausiai įeina vyriausybių paskirti asmenys, o ne priklausomi ekspertai. Tačiau mes džiaugiamės, jog civilinės visuomenės atstovai buvo paskirti Tailando ir Indonezijos. 2010 metais, kaip jau buvo paminėta, Sijan e, moterų ir vaikų teisų apsaugos e, komisija buvo įsteigta ir ji plėtojo aktyvų dialogą su pilietinė visuomenė nuo pat pradžių. Ir dėl to mes labai džiaugiamės. ASEANO žmogaus teisų deklaracija yra rengiama šiuo metu. ASEAN uh, vadovų susitikime jį uh, 2012 metais ji buvo patvirtinta ir mes tikimės, kad jis darys pagrindą žmogaus teisų apsaugai e, regione. Tačiau dar daug ką reikia nuveikti tam, kad tinkamai būtų ginamos žmogaus teisės Pietričio Azijoje. Mienmaras, Tailandas, Tailandas Kambodžia, Mala, Malazija, Singapūras, Filipinai ir Indonezija. Štai yra e, to šalis, kuriam yra taikoma šį e, deklaraciją. Kaip buvo paminėta, šios šalis dažnai skirtingai interpretuoja deklaracijos nuostatas. Šiandien labiau nei kada nors anksčiau pietryčių Azijos valstybės turėtų apsispręsti, ar jos nori rūpinti žmogaus teisėmis, ar nenori to daryti, ar jos nori leisti visiems naudotis žmogaus teisėmis, remintis ASEAN šalių vertybėmis, ar ne. Remiantis e, tarptautiniais e, žmogaus teisų standartais, atsakėtų komitais kaip visuotinė žmogaus teisų deklaracija, būtina renkti stiprius e, mechanizmus ASEAN šalis, šalise. Tačiau šiuo klausimu dar reikia nemažai padirbėti. Amnesty International kartu su kitais tarptautiniais regioniniais partneriais yra nusivylę dėl to, kad su pilietinė visuomenė bendraujama kol kas labai vangiai. Deklaracijos tekstas buvo išplatintas civilinės visuomenės organizacijoms tik tai visiškai neseniai. Ir konsultacijos vyksta tik tai Tailande, Indonezijoje, Malazijoje ir Filipinuose. Tai yra ne visose šalise. Uh, Su pilietinės visuomenės organizacijomis buvo tik tai du kartus surinktos regioninio ligmens konsultacijos. Kol kas pilietinė visuomenė žino apie deklaraciją tik tai iš ją patikto e, projekto teksto. Kai kuriais klausimais ši deklaracija atitinka tarptautinės žmogaus teisės standartus, kitais ne, keli pavyzdžiai. Pavyzdžiui, deklaracijos projekte yra nustatyta labai daug sąlygų, e, e, e, remintis kuriomis bus ginamos moterų teisės. Ir mes, pavyzdžiui, yra atsižvelgiama į nacionalinės aplinkybės, į skirtingą kultūrinę ir istorinę patirtį, į viešąją moralę ir į moters vaidmenį visuomenėje. Tokios teisės kaip teisė į gyvybę, į prieglopstį ir, ir į šeimą yra teisės, kurios reglamentuojamos nacionaliniais įstatymais, o tai reiškia, kad kai kurios moteris nebus tinkamai apsaugotos. Deklaracijos projekte taip pat nėra nurodyta, kaip bus saugomos atskirų grupių, teisės. Tai dažniausiai yra pažeidžiamos grupės. Tai yra moteris, vaikai, pagyvenę e, žmonės, e, neįgalėję, darbuotojai, migrantai. Visos šios žmonių kategorijos nėra paminėtos tekste. Ir visiškai neminimi yra LGBT e, žmonės ir čia buviai. Teisė į gyvybę, teisė į sveikatos apsaugą, į tvarę plėtrą yra teisės, kurios labai neaiškiai yra apibrieštos ir šie apibrėžimai neatitinka tarptautinių standartų. Amnesty International tikisi, kad ASEANO ministrai nepamirš savo įsipareigojimų skatinti ir ginti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Ir kad Jie leis pilietinės visuomenės organizacijoms, žmonių judėjimams ir kitiems suinteresuotiems asmenims dalyvauti šiame procese regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Šis procesas turėtų užtikrinti, jog e, žmogaus teisų deklaracija atitiktų visuotinius, tarptautinius žmogaus teisų standartus. Šiandien aš norėčiau paraginti gerbiamuosius Europos parlamento narius prisijungti prie Pietričių Azijos civilinės visuomenės organizacijų balso, ypatingai Mienmarė, Vietname, Laose, Kambodžoje ir pareikalauti, kad šioms organizacijoms būtų leisti dalyvauti dėrybose dėl deklaracijos teksto. Žmogus teisų tarp vyriausybinė komisija turėtų paraginti šalis nustatyti labai aukštus šios deklaracijos rengimo standartus. Dėkoju. And now, Mr. Timan. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį EIVT atstovui ponui Timan. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis profesorių, Amnesty International atstovė. Džiaugiuosi, kad galime dalyvauti šiame jūsų posėdėje ir pasisakyti ASEANO klausimais. Turiu pasakyti, kad nuo 2008 metų mes tikrai rėmėme ASEANO tarp vyriausybinės žmogaus teisų komisijos darbą ir nors komisija galėjo užsibriežti daug ambicingesnių tikslų sieki. Tačiau manau, kad pradžia yra gera. Mes taip pat praėjusiais metais Aičia pakvietėme atvykti į Briuselį, susitikime dalyvavo komisija visa sudėtimi, bet to astru vykome į Strasbūrą, kur vyko susitikimai su žmogaus teisų teismo ir Europos tarybos atstovais, bei lankėmės vienoje kur vyko susitikimas su žmogaus teisų apsaugos agentūros atstovais. Manau, kad e, apsilankimas tikrai buvo sėkmingas. Kalbant apie mūsų darbą, tai EIVT palaiko nuolatinius santykius, nuolatinį dialogą su aičios įvairiais padaliniais ir Nebejotina, kad bendraudami mes svarstome dėrybas, kurios vyks parengus ASEANO valstybių žmogaus teisų deklaraciją. Kaip žinia, jinai dar nebaigta renkti, procesas dar nesibaigė. Mes suvokiame, kad ši deklaracija tai yra pirmasis rimtesnis, tačiau atsargus žingsnis siekiant įtvirtinti žmogaus teisės regione. Ir aš gal taip kritiškai jos nevertinčiau kaip Amnesty International atstovė, bet du dalykai tikrai verti dėmesio ir mums kelia rūpesti. Pirmiausia, tai preambulė išdėstyta formuluotė, kuri kalba apie kultūrinės išraiškos saligiškumą ir dar viena bendroji nuostata, kuria ribojama iš dalies žmogaus teisės, kai to reikalauja, mes sakysime, viešoji tvarka, nacionalinis saugumas ir panašios sąlygos. Žmogaus teisės negali būti taikomos mažesnė ar platesnė apimtimi. Aišku, viskas priklausys nuo galutinės formuluotės abiejų um, nuostatų ir nuo to, kaip jos bus aiškinamos teisiniu požiūriu. Kalbant apie labiau autokratinės pietričių Azijos regiono valstybės, tokias kaip Vietnamą, Kambodžą arba Laosą ir nekalbu čia apie Birmą, tai jų dalyvavimas deklaracijos rengime naudos požiūrių kelia abejonių. Tikrai mes turime nemažai partnerių Pietričio Azijos regione, kurie kelia visus šiuos paminėtus klausimus ir <clears throat> pirmiausia, reikėtų konsultuotis regioninių nacionalinių lygių su pilietinė visuomenė. Taip pat e, buvo girdimi primiktyvus raginimai, kad ši deklaracija atitiktų tarptautinius standartus ir jokių būdų nebūtų silpnesnė. Vietname, Kambodžoje, Laose. Ten mes susitikome su atitinkamomis struktūromis ir derame šiuo metu dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų. Jūs žinote, kad kiekvieno susitikimo metu mes bandome aiškintis žmogaus teisų padėtį. Gal reikėtų taip pat pažymėti, kad Kambodža labai nenoriai plėtoja tokį dialogą profesorius Montabon teisingai pastebėjo ir norėčiau priminti, kad Europos žmogaus teisų apsaugos ir gynimo mechanizmai veikia ne vieną dešimtmetį ir jais bandoma vadovautis, kuriant ASEANO šalise, skyrus Birma, žmogaus teisų apsaugos sistemas. Mes taip pat nesame labai skeptiškai nusiteikę kaip Amnesty International atstovė. Visgi dera pasakyti, kad būtina palaikyti nuolatinį aktyvų dialogą su ASEANO valstybėmis, be kitako ir parlamento lygių Be to ir pačiu aukščiausių politinių lygių nedėrėtų apeiti žmogaus taisų klausimo ir išsakyti tai, kas mums kelia nerimą, nes tik tokiu būdu bus galima sukurti atitinkamą žmogaus taisų mechanizmą, kuris deramai veiks ir kuris, kai pradės veikti, duos gerų rezultatų. Dėkuoju ponui Timonui. Ar ponas Van Amas yra jau atvykęs? Ne. Gerai, tuomet mes galime pradėti diskusiją. Norėčiau suteikti galimybę pakomitečio nariams pateikti savo klausimus, išsakyti savo pastabas. Gerai, tuomet aš ir pradėsiu. Atsižvodama į tai, ką pasakė ponas Timanas, kuris minėjo straipsnį skirtą kultūriniam relativumui Mes buvome e, prieš vasaros atostogas susitikę su visų ASEAN šalių ambasadoriais. Tai buvo labai įdomus susirinkimas. Jei vyriausybė, jei vyriausybė leidžiama yra spręsti, kuriomis kultūrinėmis teisėmis gali naudotis jos piliečiai, tai bus labai pavojinga. Europos taryba patvirtino Braitono deklaraciją, kurios tikslas buvo leista vyriausybėms spręsti, ar žmogaus teisės yra aktualios viename ar kitame kontekste ar ne. Bet juk žmogaus teisės yra privalomos. Tai nereiškia, kad mes visi gyvensime uh, pagal vienodas taisyklės, mes visi esame skirtingi, tu ir gražus. sakykime, kankinimai. Kai kuriuose šalise kai kas gali teikti, jog kankinimai yra tradicinė e, priemonė, juk istoriškai kankinimai buvo naudojami. Aš manau, kad mes turėtume pozityviau žvelgti į ateitį. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar daromos regione kokios nors pastangos taikyti pagerintus standartus, tai yra tuos standartus, kurie vadinami plus, e, plus standartai. Ir aš pritariu tam, ką sakė Amnesty International atstovė. Labai svarbu yra įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas į e, visus procesus visuomenėje. Kai lankiausi Mianmarė, kalbėjau su žmogaus teisų komisijos e, atstovu. Ir Ir labai sunku yra šiuose šalyse užtikrinti, jog būtų laikomas Junktinių tautų Paryžiaus deklaracijos, pagal kurią e, žmogus teisėmis turėtų rūpintis visiškai nešališki žmonės, o juk nacionalinėse žmogus teisų komisijose dažnai dirba e, buvę e, valstybės tarnautojai. Taigi, kaip galima būtų užtikrinti tokių komisijų nešališkumą? Šį tokį klausimą norėčiau pateikti ponui Muntabon, Pon. Ir kiek aš supratau, iš Mienmaro žmogaus teisų nacionalinės komisijos visus narius skiria prezidentas. Ir akivaizdu, jog ši komisija negali dirbti nešališkai. Ir šių metų pradžioje ši komisija pradėjo renkti įstatymo projektą, kuris turėtų leisti praplėsti žmogus teisų komisijos sudėtį. Ir paskutinis klausimas. Ar kalbama jūs minėtose forumuose apie tai, jog šalės ketina e, ratifikuoti Romos sta, e, statutą? Vakar mes sužinojome, kad Tailando vyriausybė nebetaiko mirties bausmės nepilnamečiams Taigi aš norėčiau Jūs paklausti, ar Jūs matote kokios nors pažangos regione siekiant apsaugoti teisę į gyvybę? Dėkuoju ir dabar suteiksiu žodį Jums. Dėkuoju už Jūsų pastabas ir aš džiaugiuosi, kad jos buvo išsakytos. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad e, rengdamas tyrimą ir jo išvadas, e, kurios buvo Jums išplatintos, aš stengiausi parengti praktinį dokumentą. Aš puikiai išmanau visus sunkumus regione. Ir aš vertinu visus uh, uh, piknaudžiavimo valdžia uh, atvejus. Aš manau, kad e, kiek, rengdami bet kiekvieną tyrimą mes negalime e, visko sudėti į krūvą. Reikėtų žvelgti plačiau tam, kad ir parlamentas, ir pilietinė visuomenė, ir tarptautinės organizacijos, e, tarptautinės e, komisijos, komisijos ir žmonės apskritai galėtų dalyvauti žmogaus teisų gynimo procese. Taigi aš norėjau pabrėžti, jog labai svarbu yra užkirsti kelią piknaudžiavimams valdžia. Tai yra labai svarbu. Žmonės labai dažnai mano, kad mechanizmai viską padės e, įspręsti, bet iš tikrųjų kur kas svarbiau yra, užtik, yra sukurti struktūras aplink tuos mechanizmus. Nes būtent šios struktūros užtikrins, jog laikomasi tarptautinių standartų. Antra. Kultūrinės e, relativizmas nėra naujas dalykas. Mes apie tai kalbėjome, e, e, jau kalbame e, nuo neatminamų laikų. Dar dešimtam dešimtmetyje buvo kalbama apie tai, kad reikėtų pritaikyti žmogaus vert, teisės ir vertybės prie kultūrinio Azijos konteksto. Tačiau viskas pasikeitė 97 metais. Ir apie tą idėją buvo kuriam laiku pamiršta, tačiau dabar jį vėl buvo, buvo prikelta. Paskutinė žmogaus teisų konferencijoje buvo kalbama apie kultūrinį relativizmą, kuris yra gan gajus Azijoje. Kitaip tariant, buvo kalbama apie tai, jog reikia pritaikyti žmogaus teisės standartus prie kultūrinio konteksto. Ir tuomet tai buvo labai aktuolus klausimas ir buvo ieškoma kompromiso ir buvo parengtas penktasis e, paragrafas. Tai yra pasaulio žmogus teisų konferencijos vienos deklaracijos yra penktasis punktas, kuriame buvo pasakyta, kad regio, būtina atsižvelgti regioninius ir nacionalinius ypatumus, tačiau valstybė privalo ginti ir užtikrinti uh, žmogaus teisės. Kitaip tariant, jeigu iškyla konfliktas tarp regioninių ar nacionalinių vertybių ir tarptautinių vertybių, tuomet pirmenybė turėtų būti teikiama tarptautinėms vertybėms. Štai tokia pozicija turėtų būti pagrindinė šiandien. Taigi štai ką aš stengiuosi daryti tai tam, kad visose diskusijose, diskusijose būtų aišku, apie ką kalbama. Tuomet būtent dėl to aš visuomet primenu, kad egzistuoja vienos deklaracija. Jei nacionalinės vertybės prisideda prie tarptautinių standartų stiprinimo, jeigu jie juos dar patobulina, tai yra puiku. Antra, po savaitės aš vyksiu į Maroką. Ir tenai mes kalbėsime apie kultūrinį relativizmą ir apie tai, kiek universalios visuotinės yra žmogaus teisės. Ir Marokė aš noriu pasakyti štai ką kad ir kokius žodžius mes parinktume, turėtume labai aiškiai apibriežti, apie kokias praktikas mes kalbame. Negalima bendrai kalbėti. Pirmininkė visiškai teisingai pasakė, kai kalbama apie kankinimus, tuomet, aš manau, mes visi sutarėme, kad kankinimus reikia uždrausti. Nesvarbu, kokia yra jūsų kultūrinė. Uh, patirtis ir kultūrinės tradicijos. Ir aš tikiuosi, kad tam gali pritarti ir Azijos, ir Pietričių Azijos, ir apskritai visos e, Azijos šalis. Ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime įtvirtinti e, teisę būti apsaugotam nuo kankinimų kaip universalę visuotinę teisę. Kai kalbame apie žodžio laisvę, tuomet iškyla kur, kur kas daugiau problemų. Žodžio laisvė nėra absoliuti teisė, ją galima riboti e, viešosios tvarkos e, tikslais. Tačiau visi tie ribojimai turėtų būti matuojami pagal tarptautinius standartus. Jeigu kai kurios Azijos šalis e, teigia, jog jos privalo riboti žodžio laisvę, tam tikrąją prasme, gal kažkiek ir galima ją riboti, tačiau visais atvejais privalu tai daryti laikantis tarptautinių standartų. Ir iš tarptautinės perspektyvos mes puikiai žinome, jog ribojimų be ribų negali būti. Ir mes turime mandagiai ir gražiai tai paaiškinti tom šalims, kuriuose dar e, yra taikomo e, gan griežta ribojimų praktika. Taigi, jeigu kalbame apie kankinimus, visi galime sutarti dėl to, kad reikia juos uždrausti ir, ne, ir net Azijoje žmonės tam pritarė. Tačiau, kai kalbame apie, sakykime, žodžio laisvę, tuomet viskas pasidaro kur kas sudėtingiau. LGTB asmenys, kai kas tengiasi įtraukti šių asmenų teisės į e, Asijano deklaraciją. Ši pastanga buvo tikrai e, verta dėmesio. Ir nors šios teisės nėra paminėtos deklaracijoje, apie tai bent jau buvo kalbėta. Ir dabar Vietname, pažiūrėjau, net kalbama apie tai, kad gal reikėtų įteisinti LGTB asmenų santokas. Taigi, matot, ne visos Azijos šalis e, nepritarė e, LGTB asmenų, santy, asmen, asmenų santykiams. Asmenų Taigi mes turime labai koncentruotai dirbti, labai tikslingai. Nes e, jeigu mes nesukonkretinsime to, ką reiškia, konkret, e, konkreti, e, ką reiškia žodžiai, tuomet mes nesugebėsime susitarti. Kai kuriais atvejais susitarti bus lengviau nei kitais atvejais. Ir kai kuriais atvejais tos šalis pačios gali pasiūlyti savo sprendimus. Juntinių tautų Paryžiaus principai, tai yra e, žmogus teisų komisijos nešališkumas. Mienmar situacija labai įdomi. Pirmiausia, dėl to, kad komisija buvo įsteigta ne parlamento sprendimu, Nors dabar yra rengiamas e, e, parlamento sprendimas tam, kad ši, šios komisijos darbas būtų legitimuotas, Antra, mes matome, kad Pinjamaras vis labiau ir labiau atsiveria pasauliu ir Europos Sąjunga, aš tikiuosi, ir ateityje rems Mienmaro pastangas. Aš Mienmare lankiausi prieš kelias savaitės. Ir pavyzdžiui, parlamente dabar yra įsteigta teisinės valstybės principo komisija. Taigi reikėtų paremti visas šias Mianmaro pastangas, padėti Mianmarui stiprinti savo žmogaus teisų gyvėjimus. Tarptautinis baudžiamasis teismas ir imuniteto klausimas tai yra gan sudėtingas, sudėtinga tema ir net mano šalis nėra ratifikavusi, nėra prisijungusi prie tarptautinio baudžiamo teismo. Ačiū. Toliau MS International atstovė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau šitą paaiškinti. Tikrai nesu itin kritiškai nusiteikusi. Tiesiog, žvelgiant iš pastarųjų metų pozicijos, galima pasakyti, kad labai gerai, kad eseno valstybės stengia ir siekia pažangos žmogaus teisų srityje, kurdamos be kita ko įvairias struktūras tiek valdžios, tiek pilietinės visuomenės lygių. Nes tai nebejotinai prisidės prie geresnės žmogaus teisų apsaugos. Amnesty Internationalgi savo ruoštų tokį procesą remia. Bet kaip aš jau sakiau, mes labai tikimės, kad artimiausiais metais pavyks pasiekti šiame regione didesnės pažangos ir žmogaus teisų apsauga bus praktiškai užtikrinta, nes nepakanka sukurti tokią apsaugą užtikrinančius mechanizmus. Amnesty International iki šiol gauna labai daug nerima keliančių pranešimų, informacijos apie tai, kas vyksta ASEANO valstybėse. Teisminė sistema yra labai silpna ten ir tai reiškia, kad žmonės praktiškai neturi galimybės užsitikrinti teisingumą ir, pavyzdžiui, negali pasinaudoti žalos kompensavimo priemonės. Aš pamenu, kaip prieš keletą metų pietų Filipine po tam tikrų žudinių, nužudytųjų aukų šeimos nariai vyko į Džakartą reikalaudami teisingumo, tačiau Aičia tada negalėjo uh, nagrinėti atskirų asmenų skundų. Tokia buvo padėtis. Todėl aš ir sakiau, kad mes labai tikimės, kad kuriami mechanizmai, sukurti mechanizmai reikš, jog toliau jie veiksmingai taikomi praktikoje, ginant žmogaus teisės. Suprantu, per naktį tai neįvyks. Tai bus tam tikras procesas. Ir pirmininkai, leisite keletą žodžių apie Birmą. Jūs žinote, kad Birma šiuo metu išgyvena pereinamai laikotarpį. Vakar buvo paskalta svarbi informacija ir aišku, mes turime kaip galėdami remti pilietinę visuomenę ir jos sieki užtikrinti žmogaus teisės, įtvirtinti teisinę valstybę, teisės viršenybę. Bet neturime pamiršti, kad tuo pačiu metu yra daug nerimą keliančios informacijos, kuri kasdieną mus pasiekia. Yra daug sudėtingų bylų, politinių bylų. Ir iš vienos pusės seno šalis kuria stiprų, bando kurti stiprų mechanizmą, kuris užtikrintų deramą pusiausvyrą žmogaus teisų apsaugoje. Iš kitos pusės tai labai sudėtingas procesas. Ir Sukurtas mechanizmas, be kita ko reiškia, kad būtina atkreipti dėmesį į visas atskiras bylas tame regione ir atvejus taip pat. Pirmininkė, ačiū, ačiū Jums labai už mintis ir tikrai rekomendacijos yra vertingos. Viena iš Jūsų rekomendacijų yra teikti paramą, kuriant žmogaus teisų apsaugos mechanizmus. Aš manau, kad įmanoma. Tai kartu diskutuoti. Mes tą darome, kviesdami savo rytų kaimynus svarstyti šios klausimus, manau, taip pat elgsimės ir Aseno šalių atveju. Tikrai esame dėkingi, kad jūs atvykote į mūsų komiteto posėdį ir aišku, su ASEAN valstybių delegacija mes svarstysime, a, kokių tolesnių žingsnių reikėtų imtis. O dabar pereikime prie kito mūsų klausimo. Tai yra žiniasklaidos laisvę Venezueloje. Okay, okay.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 Uh, uh, Gerbėmiai kolegos, manau, kad galime pradėti klausimą dėl žiniasklaidos laisvės Venezueloje. Um, international Journalist Organization. Tarptautinės žurnalistų organizacijos ir žmogaus teisų organizacijos dažnai kelia žiniasklaidos laisvės Venezueloje klausimą. 2010 2012 metais uh, Human Rights Watch atkreipė dėmesį, kad apribojimai pradėti taikyti ir elektroninėje erdvėje. Prezident Telekomunikacijų agentūra Konatel įgyjo pakankamai daug galių, kad galėtų cenzuruoti televizijos ir radio uh, transliacijas ir programas. Vasaros laikotarpiu mes susisiekėme e, su suinteresuotomis pusėmis ir turiu pasakyti, kad Venezuela neseniai paskelbė, kad jį pasitraukia iš Amerikų organizacijų struktūrų, tai yra a, e, žmogaus teisų komiteto, taip pat Amerikų žemynų teismo. Spalio 7 dieną vyks Venezuelos prezidento rinkimai. Todėl norėčiau paraginti ir mūsų svečius, ir kolegas dar daugiau dėmesio skirti žiniasklaidos laisvės Venezueloje temai, vykstant kampanijai. Mes pakvietėme porą ekspertų, pasisakyti šio klausimu. Pirmiausia, Marcei Granie, kuris e, RCTV kompanijoje dirbo keletą metų. 95 metais jis buvo paskirtas įmonės e, direktorių valdybos pirmininku. RCTV tai yra didžiausia, tai buvo didžiausia nacionalinė transliuotoją, kol jos neuždarė 2007 metų gegužę Čaviso vardu. Ir 2007 e, metais, konkrečiai Liepos mėnesį, atsirado RCTV International, kuri tapo labiausiai žiūrimų kabelinės televizijos ir palidovinės televizijos kanalų iki 2010 metų. Taip pat video būdu mes, e, mes gavome video įrašą daktaro Petkovo, kuris yra rašytojas, žurnalistas, ekonomistas, dirbantis Venezuelos klausimais. Šiuo metu jisai dirba Taikval, kuri buvo įkurta 2010 metais. 2006 metais jis taip pat dalyvavo prezidento rinkimuose. Taip pat yra ir uh, reporterių be sienos atstovas, ponas Benoit Heviu, atsakingas šioje organizacijoje už abu, abiejų Amerikos žemynų um, šalis. Taip pat Mes pakvietėme išorės ekspertus ir EIVT atstovą. Aišku, parlamento nariai taip pat galės pasisakyti. Taip pat pakvietėme ir Venezuelos ambasados atstovus atstovą ir noriu informuoti parlamento narius, kad ambasada atsiuntė savo atstovą. Pirmiausia, žodį suteiksiu Marceliui Granie. Jums skiriama aštuonios minutės. Ačiū. Dėkuoju už suteiktą žodį. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti Jums už kvietimą dalyvauti diskusijose. Aš žinau, kad diskusijos sudėtingos dėl to buvo ir žinau, kad kai kurie priešinosi mano atvykimui, na, bet pagaliau atsidūriau čia. Na ir galiausiai štai dalyvausiu šiame viešame klausime. Venezueloje žodžio laisvė yra ribojama. Šis demokratijos komponentas yra labai ribojamas. Aš dar pakalbėsiu apie žodžio laisvę, bei taip pat turėtume kalbėti ir apie teisę į nešališką teismą. Na, o Venezuela būtent ir ši teisė yra pažeidžiama, nes absoliuti dauguma teisėjų laikinai dirba savo pareigose, tai yra jų e, pareigos gali būti tiesiog e, panaikintos vieną ar kitą dieną, jie gali būti atleisti. Mes e, tai jau esame, apie tai esame pranešę atitinkamais lygiais. Taip pat e, buvo viena moteris teisėja sulaikyta, Marija Lurdas Afjūni. Ji yra. Taip pat e, aukščiausiojo teismo teisėjas turėjo pasitraukti vienas iš savo pareigų. Ir šis teisėjas tapo generolu, nes prezidentas jį paskyrė generolu. Po to šis asmuo e, aukščiausiame teisingumo teisme pradėjo dirbti. Ir galiausiai šis asmuo netgi tapo e, televizijos kanalo vadovu. Kaip vėliau sužinojome, šis asmuo e, gaudavo tiesiogės instrukcijas iš Čaveso ir nuteisavo tuos žmonės, kuriuos Čavesas norėdavo matyti kalėjime. Kita žmogaus teisė tai būtų žodžio laisvė. Jau 14 metų, per 14 metų keturis kartus padidėjo žmogžudyščių skaičius. Daugiau nei 80 procentų e, tų žmogžudyščių nėra išaiškintos, nėra ištirtos. E, tai maždaug būtų 160 tūkstančių asmenų nužudytų ir tik taip mažiau nei 5 procentai nusikaltelių buvo nuteisti, turint galvoje, kad daugiau nei 150 nužudytų žmonių buvo per mano nurodytą laikotarpį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad institucijos nėra civilinės institucijos, todėl kad e, aukščiausių lygių vadovauja viskam kariškiai. Būtent kariškiai 92 metais du kartus suorganizavo perversmą balandžio ir lapkričio mėnesiais. Tie kariškiai žudė žmonės, žmonės 92 metais, na, o dabar jie dalyvauja aukščiausių lygių valstybės valdyme, parlamente ir kitur. Na ir Venezuelos provincijose jie dirba saugumo organizacijose, taip pat visose organizacijose, kurios dirba su ištekliais nafta, bankose ir panašiai. Nepaisant to, kad Venezuelos konstitucijoje yra numatytas tartautinių taisyklių laikymasis, Venezuela dabar kaip tik nusprendė pasitraukti iš Amerikos žemynų e, žmogaus teisų organizacijos, kuri remiasi tarptautinę žmogaus teisų konvenciją. Bet prie to dar sugrįšiu. Mes mūsų šalyje netgi neturime teisės laisvai galvoti, ne tik atreikšti savo nuomonę. Prezidentas tam prieštarauja. Čia visas yra pasakęs, kad jeigu jūs nesate už Čavesą, tai jūs nesate venezuelietis. Cituoju tiesiog jo žodžius. Ir štai pavyzdžiui, vyksta netgi tokios kurioziškos situacijos, kai reikalingas yra, tarkime, gimimo liudijimas tam, kad e, būtų išduotas, išduota tapatybės kortelė, tai paprasčiausiai neįmanoma kartais būna išsiimti gimimo liudimo kopijos. Štai, tarkim, konkretų pavyzdį pateiksiu. Prieš porą metų turėjau kreiptis į Amerikos žemynų žmogaus teisų teismą, bet niekas, tiesą sakant, nesugebėjo man parašyti įgaliojimo. Taigi, jeigu mes neremėme, atvirai neremėme Čaveso, tai esame laikomi ne venezueliečiais. Ir netgi tokiems žmonėms, tie žmonės yra gazdinami kariškių. Štai tarkime, net mano namuose jau du kartus buvo bombos atsidūrusios. Ir Nepaisant to, kad apie tai pranešiau atitinkamoms institucijoms, tyrimas visiškai nepasistumėjo ir man netgi viešai buvo grasinama mirtimi. Štai, tarkime, Ispanijos dienraštis El Pais apie tai rašė, tačiau nebuvo atliktas joks tyrimas dėl to. Kariškių uh, grup, ta kariškių grupė, kuri gazina Venezuelos žmonės, yra finansuojama vyriausybės ir laisvai e, juda po visą Venezuelą. Štai, tarkime, prieš porą dienų didžiausioje naftos perdirbimo gamykloje pasaulyje e, įvyko nelaimė. Prezidentas pasakė, kad 23 žuvę buvo. To miesto vyskupas sako, kad daugiau nei 100 aukų buvo. Ir niekas nežino, kiek iš tikrųjų buvo tų aukų, nes vyriausybė apsupo pastatą, užblokavo prieigas prie jo, o žiniasklaida visiškai neturi prieigos prie šios vietos. Štai kitas pavyzdys. Mirakai karinėje bazėje vyko sprogimas, buvo aukų, bet nebuvo atliktas joks tyrimas, todėl kad e, kariškiai jį apsupo ir nieko neleido prie e, jo prieiti. Na, o štai pavyzdžiui, e, kas dėl kalėjimų, tai situacija taipogi yra labai sudėtinga, nes kai tik tai iškyla problemų kalėjime, iš karto kviečiami yra kariškiai, ta mano minėta kariškių grupė ir e, žurnalistai negali apie tai rašyti. Kitu atveju jie yra apkaltinami vos ne terorizmu arba neigiamos informacijos platinimu. Žurnalistai netgi negali teikti informacijos apie padėtį kalėjimuose. E, kalėjimuose plintas smurtas, nepaisant to, kad sulaikytųjų mažėja. Kaip jau ir sakiau, e, Daugiau nei 150 tūkstančių žmonių buvo nužudyta per pastaruosius metus, tačiau e, nusikaltimą aiškinti. ACTV buvo uždaryta visai neseniai, tai yra seniausias televizijos kanalas šalyje. kabelinės televizijos teikėjai tiesiog neturi jokių skrupulų. Na, o dabar pabaigai norėčiau ap pakalbėti apie teisę į teisingą teismo procesą. Jau minėjau padarytus nusikaltimus. Yra tokių teismo procesų, kurie pradėti prieš dešimt metų. Paprastai 72 e, dienų laikotarpis yra numatomas apeliacijai skundams pateikti, tačiau e, tokių terminų visiškai nesilaikoma. Ir ko gero, vienintelis kelias apginti savo teisės yra kreiptis į e, Amerikos žemynų e, tarptautinį teismą. Tačiau dabar nutinka taip, kad Venezuela dėl to, kad pasitraukia iš organizacijos bei iš konvencijos, netgi nebesilaikys mano, numin, mano nurodyto teismo sprendimų. Ačiū. O dabar parodysime uh, vaizdinę medžiagą su ponu Petkov. Thank you. Venezuela tenemos una situación peculiar en relación con el tema de la libertad de expresión. Porque Venezueloje žodžio laisvė yra atsidūrusi labai jautrioje situacijoje. Kaip žinia, už žodžio laisvę Venezuelos vyriausybė baudžia, persekioja asmenis. Net ir pats Hugo Čavesas asmeniškai yra įsitraukęs į šiuos veiksmus. kai kurie mano, kad Venezueloje žodžio laisvė neegzistuoja. Tačiau paradoksas yra toks, kad Venezuelos konstitucija užtikrina žodžio laisvę, e, laisvę informuoti žmonės, taip pat gauti atsakymą. Užklausas. Na ir kaip ir sakiau, iš išorės gali pasirodyti, kad e, žodžio laisvė neegzistuoja. Tačiau mes e, bandome, stengiamės daryti, ką galime. Labai daug, nepaisant to, labai daug televizijos kanalų buvo uždaryta, net 40 radio e, stočių buvo uždaryta. Ir nepaisant to mes dirbame, mes stengiamės daryti viską, kas įmanoma. Kaip jau ir sakiau, situacija paradoksali yra. Vyriausybė gazdina žmonės, e, taiko visokias represinės priemonės, tačiau e, yra tokių, kurie priešinasi ir bet kokią kainą stengiasi išlaikyti teisę į išraiškos laisvę. Venezueloje buvo uždaromi televizijos kanalai, 40 e, radio stočių buvo uždaryta, nemažai žurnalistų buvo teisiami, kai kurie žurnalistai netgi buvo užpulti, fiziškai su jais buvo susidorota. Na ir kaip ir paprastai e, auto autoritarnėje, diktat, diktatoriškoje valstybėje, kariškių valdomoje valstybėje vis dėlto reikia atsižvelgti į tai, kad šiandien gyvename demokratinėme pasaulyje ir todėl bent jau stengiamas sudaryti vaizdą, kad žodžio laisvė egzistuoja. Na taip, aš taipogi galiu pasakyti, kad žodžio teisė egzistuoja, tačiau jai nuolat yra grasinama ir už tai žmonės yra persekiojami vyriausybės bei e, jai pavaldžių kariškių. Yra pradėti iš viso trys teismo procesai. Vieną bylą e, jau esame pralaimėję, 50 tūkstančių dolerių bauda mums buvo numatyta. Mūsų laikraštis yra nedidelis ir mes negalime sumokėti tokios didelės baudos. Tačiau žmonės, žmonės dalyvavo e, šiame reikale, mus parėmė ir galiausiai mes visi galėjome padengti šią baudą. Na ir dar taip pat kitos bylos nagrinėjimas mūsų laukia. Ko gero, nepaisant to, kad esame žiniasklaidos priemonės, mes neturėsime teisės į jokią oficialią informaciją. Privačios žiniasklaidos priemonės neturi tokios teisės. Taigi tam, kad informuotume žmonės apie vyriausybės veiklą, reikia turėti kažkokiu tai burtininko galių, nes nežinau, kaip kitaip sužinoti apie tai, kas vyksta vyriausybė ir ką daro vyriausybė. Žiniasklaidai yra daromas tiesioginis arba netiesioginis spaudimas prieš žurnalus, žurnalistus. žurnalistus yra taikomas spaudimas. Du svarbiausi e, Karakaso ir apskritai šalies laikraščiai nuolat jį patiria. Kaip jau ir sakiau, tie du laikrašiai El Nacional ir El Universal nebijo to spaudimo ir bando dirbti e, nepaisant e, grasinimų. Taigi štai koks paradoksas. Tik tai tiek, kad e, tam tikrus klausimus reikia nagrinėti šiek tiek atsargiau. E, Tačiau, tarkime, televizijoje egzistuoja didesnė pribojimai. Štai, tarkime, negalima kalbėti apie šešėlinę ekonomiką per televiziją. Taigi, žurnalistai turi būti labai atsargus tam, kad neperžengtų vyriausybės nustatytų ribų. Uh, Na ir dar yra kitų klausimų, kurie tiesiog pranyksta iš ekrano, todėl kad vyriausybė neleidžia kalbėti per televiziją viešai tam tikrais klausimais. Trisdešimt vienas straipsnis, e, trisdešimt, atsiprašau, yra vienas įstatymas, sudarytas iš 31 straipsnio, kuris reglamentuoja žiniasklaidą. Ir tik tai viename iš tų straipsnių 31 yra kalbama apie tai, kad galima nutraukti e, televizijos e, kanalo veiklą vienai dienai. Buvo tokių netgi atvejų, kai e, televizijos kanalų licencija nebuvo pratesiama arba tiesiog uždaromos radio stotis. Visai neseniai buvo pakeistas baudžiamasis kodeksas. Ir e, Latino Amerikoje vis dar egzistuoja labai griežtos bausmės už šmeištą. Ir labai dažnai yra sudaroma tokia situacija, kai informacija arba žiniasklaidoje išreiškiama nuomonė yra traktuojama kaip šmeištas, pavyzdžiui, karinių pajėgų šmeištas. Taip pat ir patys žurnalistai arba žurnalistikos studentai atsargiai elgesi ir taiko tam tikras savicenzūros priemonės. Tačiau svarbiausia, ko gero, mums būtų nepasiduoti, nes žodžio žiniasklaidos laisvė mums yra užtikrinama konstitucijos ir ko gero įstatymus čia pažeidžia pati vyriausybė, kuri persekioja žiniasklaidą. So, thank you, um, Dr. Petkov. I... Dėkuoju, daktarui Petkov. Jūs uh, papildėte tai, apie ką kalbėjo mūsų pirmasis svečias, pakomentavote žiniasklaidos e, laisvės e, problemas Venezuela, o dabar suteiksime žodį žurnalistų be sienų atstovui, panui Ervil. Labadiena, aš kalbėsiu prancūziškai. reporteriai be sienų štai ką užfiksavo. Spalio 7 dienos rinkimai artėja ir matome štai kokius dalykus. Labai gaila, bet neapykai, neapykantos agresijos atmosferoje vyksta pasirengimas e, rinkimams. Labai dažnai žiniasklaidai sunku yra dirbti tokiamis sąlygomis. Žurnalistai susiduria su labai sudėtingomis darbo sąlygomis. Štai paminėsiu konkretų pavyzdį. Rugsėjo 9 dieną Venezuelos televizijos pagrindinio kanalo e, žurnalistė buvo užpulta. Tačiau labai. Bet na, šis e, ka, e, televizijos kanalas yra oficialus kanalas, bet labai dažnai yra užpuolami ir privačių kanalų žurnalistai. Be to, taip pat puolami yra ir neutralių e, kanalų žurnalistai. Štai, pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kai vienas žurnalistas buvo užpultas 200 kariškių oro uoste. Ultimas noticijas, pavyzdžiui, laikraščio e, pagrindinio laikraščio Venezuela, didžiausio laikraščio žurnalistai taip pat neseniai buvo užpulti. Taigi žurnalistai nuolat susiduria su e, nesaugumu. ir tik tai viena, vienas teismas e, dirba šiais klausimais. E, mes kreipiamės į jį, tačiau situacija neišsprendžia. Vyriausybė e, tikriausiai susirūpinusi buvo dėl to, kad neseniai nepavyko perversmas prieš e, Čiavesą. Ir labiausiai buvo bijomasi, kad žiniasklaida apie tai informuotų. Tačiau nutiko taip, kad žiniasklaidai buvo pateikta tik tai viena versija. Ir iš esmės mes e, neko, neginčiame Venezuelos valstybės teisės turėti valstybinį kanalą. Mes tiesiog e, prieštaraujame tam, kad e, viešąją e, televiziją yra bandoma informuoti, klaidingai informuoti visuomenę bei skleisti samokslo teorijas. Labai dažnai yra skleidžiama tokia informacija per viešąją televiziją, per visuomeninę televiziją, e, kai e, tiesiog skleidžiami neramumai visuomenėje. Klaidinga informacija yra skleidžiama oficialiaisiais kanalais, ir visoms, e, visiems kanalams Čavesas primeta e, informaciją tam tikrą. Štai pavyzdžiui, vien tik tai per savo kadenciją Čavesas yra kalbėjęs, sudėjus visą bendrą laiką, maždaug du mėnesius iš e, non-stop, taip sakant. maždaug e, šiais metais jau 136 valandas yra transliuotos e, Čaveso, transliuoti Čaveso pasisakymai. Tai maždaug būtų septynios dienos arba visa savaitė non-stop tos informacijos. Mes rekomenduojame, kad e, tas vyriausybinis pasisakymas būtų uh, reglamentuojamas. Tai yra, kad tas Čaveso pasisakymas būtų arba ribojamas laike, tai yra arba jo laikas būtų apribojamas, arba tik tai per vieną kanalą būtų tai transliuojama. Na ir štai dabar, kas dėl oficialių dokumentų, tai dokumentais taip pat yra regla, e, ribojama žodžio laisvę. Štai pavyzdžiui, 2005 metais pakeistame baudžiamajame kodekse labai griežtos bausmės yra numatytos už, šmeiz, už šmeištą. Ir dabar šis, šie įstatymai netgi yra taikomi ir elektroniniai žiniasklaidai. Žiniasklaidai yra taikomos baudos arba netgi licencijos atimimas Žiniasklaida yra e, kaltinama panikos kleidimu visuomenėje, taip pat viešosios tvarkos pažeidimu arba. E, štai tokį pavyzdį galiu paminėti, kai viena e, Čiaveso aplinkos politikė buvo pavaizduota, karikatūra buvo jos Išspausdinta laikraštėje ji buvo apsirengusi e, French Cancano drabužiais ir e, laikraščio redaktorius atsidūrė netgi kalėjime už tokią karikatūrą. Per laikraščius taip pat yra stengiamasi skleisti propagandą. Ir štai, tarkime, Jeigu yra priešinga informacija skleidžiama, tarkime, Globo kanalas 2012 metais parengė reportažą apie kalėjimus, e, tai, tam kanalui buvo didžiulė bauda numatyta. mes rekomenduojame, kad audiovizualinis sektorius būtų, būtų e, reglamentuojamas vien tik tai nustatant e, dažnius transliavimo. Ir mes manome, kad tinkamai bei teisingai paskirstant dažnius e, taipogi galėtų būti vienas iš sprendimų. Žurnalistai yra susibūrę į profesinės organizacijas. Na, labai gaila, bet mūsų rekomendacijos atsiriame į skaudžią realybę. Venezuelos vyriausybė rugsėjo 6 dieną viešai paneigė žmogaus teisų deklaraciją, tai yra pasakė, kad e, E, Venezuela nebedalyvaus e, Amerikos, e, Amerikos žemynų teismo sistemoje. Labai gaila, bet ir Venezuelos piliečiai, ir Venezuelos teismai nebetenka garantijų. Taigi dabar nebeužtikrinamos yra žmogaus ir asmens laisvės dėl tokio sprendimo. Dėkuoju, ponui Erviu. Išklausime kelias prezentacijas, kelis pasisakymus. Ir mes taip pat gavome Venezuelos vyriausybės laišką, jis yra jums išplatintas. O dabar sutikėsiu žodį ponui Arina iš išorės veiksmų tarnybos ir prašyčiau kalbėti ne ilgiau nei dvi minutės. Keturias minutės, atsiprašau. Esu Jerina. Euh, merci, Madame la Présidente. La liberté de presse. Ačiū, pirmininkė. Spaudos ir žodžio laisvė yra vienas iš svarbiausių principų. E, Europos Sąjunga visur, taip pat ir Venezueloje, skatina šias laisvės. Europos Sąjunga kasmet publikuoja ataskaitą, kurioje yra apžvelgiamas žurnalistų e, darbo sąlygos. Taip pat palaikant politinį dialogą su e, kitomis valstybėmis ir organizacijomis ir yra, bendradarbiaujant yra keliamas šis klausimas. ES taip pat remia, finansiškai remia žmogaus teisų gynimo ir žurnalistų žodžio laisvę skatinančias organizacijas. Mes taip pat e, pasisakome už tai, kad būtų e, stiprinami gebėjimai e, tose šalise, kuriuose kelia, keliame yra grėsmė žurnalistams bei blogeriams. Taip pat turėtume stiprinti žodžio laisvės gynimą Latinų Amerikoje. Net 15 Latino Amerikos šalių e, yra remiama žodžio laisvė. Daugiau nei milijardas eurų yra skiriama šiam regionui. Europos Sąjunga šiuo metu neveda struktūruoto politinio dialogo su e, Venezuela. Tačiau nepaisant to e, žmogaus teisų bei žurnalistų laisvių klausimas yra nuolat keliamas ir ateityje tai bus darome. E, organizuojant rinkimų stebėjimo misijas, mes e, mūsų vienas pagrindinių tikslų yra žiniasklaidos biržodžio laisvę stebėti. tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisų bei žodžio laisvės srityje laikymasis mums ypač svarbus dalykas yra, ką mes stebėsime. Per žmogaus teisų priemonės ES finansuoja Venezueloje projektus, kuriais yra skatinamas skatinama laikyti žmogaus teisų, bei žodžio laisvė yra skatinama. Kaip jau ir sakiau, ES finansuoja projektus Venezueloje šioje srityje. Na, o dabar kas dėl Radio Karakas televizijon. Europos Sąjunga 2007 metų gegužės 27 dieną yra išplatus, išplatinusi pareiškimą ir savo poziciją dėl šio kanalo uždarimo. Ačiū. Dėkuoju, dabar galime pradėti diskusiją. Du nariai pareiškė norą pasisakyti. Dar kas nors norėtų prie jų prisijungti? Aš turiu atidžiai stebėti laiką, taigi trys kalbėtojai, pirmoji kalbės ponia Hubner. Uh, thank you very much, Chair. I first of all would like to, uh, to thank... Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų garbingiams svečiams už tai, kad jie pas mus atvyko, už tai, kad pateikė mums nemažai įdomios informacijos. Ypatingai, kai mes kalbame apie žodžių laisvę ir apie žiniasklaidos laisvę, labai svarbu yra suprasti bendrą kontekstą. Žodžio ir žiniasklaidos laisvė nesivaizduojama be nepriklausomos teismų sistemos. Tokios sistemos, kuri veiktų e, kuri nepatirtų vyriausybės spaudimo. Ir ypatingai, kai dar kyla ir smurtas, tikrai užtikrinti žodžio laisvę yra labai sunku. Mes patvirtinome kelias rezoliucijas šiame parlamente, kuriuose buvo nagrinėjami skirtingi žmogaus teisų pažeidimų Venezueloje aspektai. Aš turiu labai konkretų klausimą kurį norėčiau Jums pateikti šiandien. Aš neklausau, ko Jūs tikitės iš mūsų. Aš paklausiu taip. Kokias rekomendacijas Jūs galėtumėt pateikti Europos parlamentui, Europos komisijai ir apskritai visai Europos Sąjungai? Dėkuoju. Ačiū, ponia Vaiderė. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ačiū pirmininkė. Esu iš Latvijos. Mano šalis daugiau nei pusmetį buvo okupuota Sovietų sąjungos ir todėl mūsų gerbiamų svečių nupasakota situacija ir tai, ką jie sakė apie saugumo tarnybos darbą, yra man labai gerai žinoma. Kai gyvenau Sovietų sąjungoje, puikiai žinojau, ką reiškia grėsmė, ką reiškia galimybė būti suimtam vien dėl to, kad jūs pareiškite kitokią nuomonę. Aš suprantu, kad žmonėms labai sunku yra gauti visą informaciją apie kandidatus tiek prieš rinkimus, tiek po e, rinkimų. Džiaugiuosi, kad mūsų pakomitetis suprato, jog mes privalome ginti žodžio laisvę visame pasaulyje. Ir aš pritariu tiems, kas sakė, kad žodžio ir žiniasklaidos laisvė yra itin svarbi, kai yra rengiamasi rinkimams. Ir džiaugiuosi, kad buvo nuspręsta transliuoti šį renginį. Nes kai kurie kolegos, kaip žinia, prašė, jog e, šis posėdis būtų uždaras. Visi turi teisę gauti informaciją. Aš norėčiau paremti tuos, kas kovojo už žiniasklaidos laisvę Venezueloje, nes aš žinau, kad tam reikia drąsos. Tik drąsiausi gali savo tai leisti. Nes yra dar pasaulio šalių, kurioje žmonės gali būti suimti vien dėl to, kad jie nori atvirai kalbėti. Aš norėčiau paklausti mūsų svečių. Štai ko. Yra tikrai baisu, kad žmonės, kurie pasisako prieš vyriausybę, negali dalyvauti rinkimuose. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, Kaip Jūs galvojat, ar tai turės įtakos rinkimų rezultatams? Žiniasklaidos laisvė yra ribojama. Ir vėlgi, kiek tai gali paveikti rinkimų rezultatus? Ponas Bar, ponė pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Jūs sakėte, kad Radio Karakas televizijon turėtume atvejai vien tik tai nagrinėti. Na, tai pastangos pagirtinos, tačiau nereikėtų pamiršti ir kitų klausimų. Europos dešinieji, bei apskritai dešinieji, visada norėjo, kad informacija būtų teikiama tik tai daliai visuomenės. Na, ponas Garnyje puikiai žino, kas nutiko 2002 metais. Visą tai nutiko prieš rinkimus. Išklausome pono Garnie ir pono Takais. Ir štai dabar dokumentas pavadintas yra rinkiminės perspektyvos, net ir praėjus penkeriems metams po įvykių. Tai dabar štai dešinieji siunčia prieš rinkiminių laikotarpių pona Garnie ir praktiškai 60 procentų e, kalbėto laiko buvo rinkimai, o ne mums rūpime žiniasklaidos klausimas buvo, uždarytos žiniasklaidos priemonės klausimas e, buvo paliestas. Kodėlgi taip vyksta? Gyvyksta todėl taip, kad e, dabar yra priešrinkiminis laikotarpis toks įspūdis, kad čia vėlgi atsiduria Čavesas, kad Čaveso e, žodžiai čia sklinda. E, Ir nepaisant to, kad Venezuela yra ta šalis, kurioje praktiškai daugiausia rinkimų organizuojama, e, Čavesas nuolat laimi ir štai dabar apklausų e, duomenimis Čavesas vėl turėtų laimėti. Venezuelos pagrindinė problema yra ta, kad opozicijos partijos nesugeba užtikrinti joms priskirto vaidmens laikymosi. Ir dabar gavosi taip, kad televizijos kanalai pakeitė politinės partijas. Nėra jokių gairių politinėme ligmetnyje. Šie klausimai tik tai parodo, kad e, Venezuela viskas tinkamai neveikia. Na, Venezuela yra suvereni nepriklausoma valstybė turinti konstituciją. Visos šio pasaulio demokratinės valstybės e, turi teisės aktus reglamentuojančius žiniasklaidos priemonės, viešasis erdvės, radiją ir televiziją. Na, be jokios abejonės administracinių lygių reikia laikytis licencijose nubrieštų nuostatų. Jeigu mano šalyje būtų taip nutikę, jeigu mano šalyje vasario 23 dieną būtų įvykęs valstybės perversmas, tai ko gero ir mano šalyje uh, būtų uždaryti televizijos kanalai, bet Venezueloje netaip viskas juk vyko. Štai vėlgi dabar nutinka taip, kad verslininkas, įmonės vadovas tiesiog nenori uždaryti savo įmonės, Aš jam sakiau, kad spalio 7 dieną ponas Garnie pralaimės rinkimus. Ir nepaisant oficialios propagandos, nepaisant oficialiai skleidžiamo įvaizdžio, kad laisvė egzistuoja Venezueloje, taip nėra. Ko gero tik tai Venezueloje galima pamatyti tokias laikraščių antraštės, kokių niekur kitur neįmanoma pamatyti. Be to, Venezuela pasitraukia iš iš Amerikos žemynų teisinės organizacijos. Bet nepamirškime, kad JAV bei Kanada taip pat šiai organizacijai nepriklauso. Na, jūs čia atvykote praktiškai skleisti propagandos ir mes tai matome. Dėkuoju, panai Marijai. Ponas Garcijas Ramon dar norėtų pasisakyti ir dar kartą prašau kalbėti trumpai. Jūs negirdite vertimo. Ar čia įvyko kažkoks nesusipratimas? Kiek aš supratau, jūs prašyte žodžio. Gerai. Tuomet aš prašyčiau kalbėti trumpai, kadangi 11 valandą mes turime pradėti svarstyti pranešimą. Taigi mes tikrai vėluojame. Taigi prašau, ponė Garcijas Ramon. Tai gracias, señora presidenta. Y, y debo agradecerle que... Ačiū, gerbiama pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėte žodį. Nes man susidarė įspūdis, kad norėjote nutraukti šio klausimo nagrinėjimą. Na, Aš norėčiau kalbėti apie e, kai kurių politinių sektorių naudojimas į žiniasklaidą. Jau 12 šių metų gegužės mėnesį buvo organizuotos diskusijos apie Venezuelos pasitraukimą iš Amerikos žemynų e, žmogaus teisų sistemos. Mūsų parlamente e, buvo pasakyta, kad Venezuela prieš šią sistemą yra ir jau yra pasitraukusi netgi iš šios sistemos, na jau gegužės mėnesį tai buvo pasmerkta, tačiau kol kas bent jau tai ne, taip nenutiko, bent jau nuo gegužės mėnesio taip dar nėra nutikę. Taigi praktiškai šiais įvykiais, šią informaciją buvo pasinaudota e, politiniu lygiu, pripažinkime tai. Šiuo metu vyksta rinkiminė kampanija Venezueloje. nepriklausomos nepriklausomose politinėse organizacijose, kaip pavyzdžiui Europos parlamentas, tokiuose retai vyksta tokie klausimai. Dabar mes kalbame apie demokratijos paminimą, apie privilegijuotojų gynimą, apie pagrindinių teisų nesilaikymą. Aš asmeniškai norėčiau pasmerkti parlamento bandymą manipuliuoti informaciją. Man atrodo, kad parlamentas net netinkamai elgesi. Parlament, mūsų parlamentas palaiko stabilius ryšius su Latino Amerikos šalių e, parlamentais per Europos Amerikos asamblėją. Mūsų Europos parlamentas, e, kaip ir kitos e, Europos institucijos, palaiko ryšius su Latino Amerikos šalių demokratiškai išrinktomis vyriausybėmis. Venezuelos vyriausybė yra viena iš tokių. Ir štai dabar prieš pat rinkimus šioje šalyje, Venezueloje, yra bandoma manipuliuoti politiniais pareiškimais venezueliečių. Venezuela priklauso Merkosurui, kaip ir e, Europos Sąjunga, beje, Europos Sąjungos šalis. Nereikėtų to pamiršti. Na ir pabaigai pasakysiu, kad e, šiandien buvo pareikšti nepagristi kaltinimai. Man atrodo, kad tai neturėtų, taip neturėtų būti daroma mūsų demokratiškoje institucijose, tai prieštarauja mūsų demokratiniai praktikai. Europos sąjungos šalyse, pietinėse šalyse netgi e, yra buvę diktatoriškų režimų, štai pavyzdžiui, Ispanijoje, ir mes puikiai žinome, kaip diktatūros, diktatūriniai režimai elgesi su žiniasklaida. Aš čia apie Franko e, diktatūrą Ispanijoje kalbu. Na, bet gerbiama pirmininkė, aš. Pirmininkė paprašo pabaigti kalbėti. Na, Aš norėčiau tik tai dar kartą pasmerkti parlamento bandymą savais tikslais pasinaudoti šią informaciją. Kai kurie iš čia esančių tikrai nepagristus kaltinimus išsakė. Tai yra žema tokioje demokratiškoje institucijoje kaip mūsų. Dėkuojame, supratome, ką jūs norėjot pasakyti, supratome, kad ponas Maris norėjo pasakyti. Norėčiau jums pranešti, kad pono Petkov nėra šioje salėje ir jis tikrai paprieštarautų tam, kad mes jį apibūdintume kaip dešiniųjų atstovą, nes jis tikrai atstovauja kairiosiams jėgoms. Dabar aš galiu suteikti kolegam žodį, tik tuomet, jei jūs kalbėsite vieną minutę. Uh, kadangi aš norėčiau dar, kad mūsų svečiai sureaguotų tai, ką jūs sakėt. Ponas Dimera Garcia. Senora prezidenta, ni siquiera voy a utilizar un. Ačiū pirmininkė. Man nereikės net ir visos minutės, aš trumpai kalbėsiu. Norėčiau tik tai, kad atkreiptumėte dėmesį tai, ką pasakysiu. Aš norėčiau legitimumo aspektą paminėti. Mūsų komitete sprendimai yra priimami daugumos balsavimu. Nepaisant to, kad kai kurie galbūt vykdo destrukcinę praktiką ir bando kažką tai slaptai e, daryti. Na, bet kaip žinia, visada išsiskiria dvi stovyklos. Mes išklausėme dabar vienos ir kitos pusės ir galime netgi kaip kokie Delfo orakulai jau dabar pasakyti, kas laimės rinkimus. Pone Meijeri, aš nenoriu čia nei užsipulti nieko, nei agres, agresyviai kalbėti. Man atrodo, kad nereikėtų galbūt pernelyg tendencingų vertinimų atlikti, kai vyksta rinkiminiai procesai. Aš nežinau, kad ponas Serviu e, priklauso Venezuelos opozicijai. Aš maniau, kad jūs esate nepriklausomas e, žurnalistas. Jūs priklausote reporterių be sienų. Uh, organizacijai, nevyriausybinė organizacija. Aš nežinojau, kad jūs Venezuelos opozicijai priklausote. Man atrodo, kad ne. Be to, dar taip pat išklausėme ir pono Petkovo. Petkovą pakvietė socialistai. Taigi, nepamirškite to. Norėčiau dar kartą padėkoti už suteiktą žodį ir pasakyti, kad labai gerai, kad organizuojame tokius klausimus. Pone Miranda, prašau. referencia a que este es un Parlamento que defiende la libertad de expresión y la democracia. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau apie žodžio laisvę bei apie demokratiją pasisakyti. Politinis oportunizmas kaip visada pasireiškia prieš rinkimus. ir e, dėl jo viena ar kita kryptimi gali pakrypti mūsų klausimai. Tačiau juk vyksta ir tokie rinkimai, tokie rinkiminiai procesai, kurių metu yra e, žmogaus teisės pažeidinėjamos, pavyzdžiui, kitose valstybėse. Ir apie tai niekas nekalbėjo tuo metu mūsų parlamente. Aš norėčiau apie žiniasklaidos socialinę atsakomybę e, pakalbėti. Žiniasklaida turi prisidėti prie pilietiškumo, prie demokratijos skatinimo, prie kultūros skleidimo bei socioekonominio e, Venezuelos tautos e, klėstėjimo. Tai štai taip yra apibrėžiama žiniasklaidos laisvė Venezueloje. Gal jūs galėtumėt konkrečiau užduoti klausimą. Ir dabar sutikiu žodį mūsų svečiams ir gal jūs galėtumėt konkrečiai atsakyti pateiktus klausimus. Ačiū. Visose demokratiškose valstybėse rinkimai turi būti sąžiningi, laisvi ir, sa, ir skaidrus. Venezueloje taip nėra. Respublikos prezidentas visiškai uzurpavo žiniasklaidą praktiškai, konfiskavo netgi 1100 valandų transliacijų per radiją ir per televiziją skirta vien tik tai Čavesui. Be to, prezidentui buvo skirta daugiau nei 420 valandų dar priedo, nes kiekvieną dieną 10 minučių propagandai yra skiriama. Be to, dar yra viena laida, kurios transliacijos viršė 1500 valandų ir ta laida yra kasdienė, kiekvieną dieną transliuojama. Visuose radio bei televizijos kanaluose daugiau nei 4500 valandų buvo skirta prezidento pasisakymams. Na, aš nežinau, ar šiandien taip yra, bet bent jau vakar ir anksčiau tai yra, taip tikrai buvo. Dabar dėl teisingumo aspekto, dėl teisėsaugos. Štai pavyzdžiui, jau dešimt metų laukiame teismų sprendimų. Ir venezueliečiams vienintelė priemonė apginti savo teisės yra kreiptis į Amerikos žemynų teisinės sistemos teismą. Taigi mes norėtume, kad Venezuelai būtų parekomenduota nepasitraukti iš Latinų Amerikos arba apskritai Amerikos žemynų e, teisinės sistemos reikėtų juk, kad Venezuela laikytųsi tarptautinių susitarimų. Dėkoju. Aš labai trumpai tiesiog tas rekomendacijas norėčiau aptarti. Labai gaila, kad kai kurie parlamentarai mano, jog aš esu iš opozicijos. Na, tikrai labai gaila, kad tai buvo suprasti mano žodžiai juk e, aš kalbėjau tik tai apie žurnalistus. Na, aš specialiai dabar nekalbėsiu apie rinkiminius procesus, aš jų nevertinsiu. Aš tiesiog e, norėčiau štai kokį klausimą iškelti. Ar įmanoma subalansuotą e, pluralizmą Venezuelo žiniasklaidos erdvėje užtikrinti? pirmiausia, žurnalistų profsąjungos kartu su vyriausybė turėtų įsipareigoti dirbti užtikrinant žurnalistų saugą darbe. Tiek Venezueloje, tiek kitose Latino Amerikos šalise yra leidžiami nauji įstatymai, žiniasklaidos įstatymai ir nieko tai nestebina. Bet galbūt galima, tarkime, būtų peržiūrėti kai kurias teisės priemonės, kurios nėra tenkinančios bent jau šiai dienai. E, tai tik tai tokios būtų mano rekomendacijos. Ponas Gžip paprašė pusę minutės žodžio. Dėkuoju. Aš tiesiog norėjau pasakyti štai ką. Aš norėčiau vaiką paaiškinti. Man atrodo, kad neteisingai mus suprato kai kas. Mes neketiname skaityti paskaitos apie tai, kas vyksta Venezueloje ir neketiname daryti įtakos rinkimų, rinkimams Venezueloje. Pirmininkė visus paragino labai aiškiai, mes negalime kištis rinkimus Venezueloje. Ir dauguma kolegų ir kalbėjo apie tai, ką konkrečiai minėjo mūsų svečiai. Šis renginys nėra vienintelis, kuriame mes galime kalbėti apie žiniasklaidos laisvę, ne tik Venezuela, bet ir Ukrainoje ir Rusijoje. Tai tiek, dabar baigiame šį renginį. Dėkuoju mūsų svečiams ir darėme iš karto prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie žmogaus e, teisų ir demokratijos pasaulyje metinės ataskaitos skirtos 2011 metams. Šį dokumentą svarstysime pirmą kartą. Pirmą kartą svarstysime 2011 metų metinės žmogaus teisų demokratijos pasaulyje ataskaitą. Gal galėtume tęsti diskusijas už durų? Pirmąją ataskaitą e, e, e, svarstėme 2010, 2010 metais. Mes norėtume, kad galėtume dirbti pagal grafiką ir tam, kad gruodžio mėnesį plenarinėme posėdėje galėtume pas, patvirtinti rezoliuciją dėl šio pranešimo. Taigi mes turime uh, darbo tvarkaraštį, kuris yra gan įtemptas. Aš dėkuoju pana Donskiui už tai, kad jisai laikosi tvarkarašio ir dėkuoju jam už jo pagalbą suteiktą mums, tam, kad mes galėtume taip pat dirbti, taip kaip yra numatyta pagal tvarkaraštį. Ir dabar e, suteiksiu žodį ponui Donskiui ir matau, kad atvyko šešėliniai pranešėjai. Pone Donskiai, prašau. Indeed, uh, the annual report on human rights and democracy Ačiū, pane pirmininkė, iš tiesų. 11 metų ataskaita apie demokratiją, žmogaus teisės, kurią parengė komisija, mano galva, yra labai svarbus dalykas. Ir vienas iš mano profesinėme gyvenime svarbių įvykių. Jo lab, kad įmanoma, aš užsitikrinau kolegų pagalbą iš Europos parlamento narių, tiek šešėlinių pranešėjų, tiek ponė Andrikinė, tiek ponas Hovit labai daug padėjo. Nes mano galva nebūna tobulo pranešimo, ypač tai pasakytina apie pranešimus, kurių tema labai labai plati. Tačiau kaip pranešėjas nebejotinai turi teisę išdėstyti ir tai, ką pats manau. Ir tikrai šis pranešimas nėra dovana po kalėdų eglute, neturėtų tai būti, nes mano uždavinys yra parengti dokumentą, kuris padėtų prisidėti prie žmogaus teisų politikos formavimo. Pone pirmininkai, jūs visai teisingai pastebėjote, kad 2011 metais ES parengta metinė ataskaita apie padėtį šioje srityje tiesiog tai yra įprastinės praktikos išraiška ir grįžimas ten, kur turėtume būti. Aišku, vienuoliktais metais mes E, sveikiname tai, kad komisijos atstovė parlamento birželio e, sesijoje galėjo pateikti tą ataskaitą ir taip viskas grįžo į savo viešes. Turiu pasakyti, kad e, jūsų visų pasiūlymai dėl pakeitimų tikrai padėjo patobulinti pranešimą, todėl dar kartą pakartosiu, kad tikiuosi ir tolesnės jūsų pagalbos. Keletą žodžių apie pranešimo struktūrą. Struktūrą lengva numatyti, nes pateikiami bendrėjai teiginiai, toliau jų ES veikla jungtinėse tautose yra atskira dalis apie ES politiką tarptaut, tarptautinė humanitarinėje teisės rytyje, taip pat veiksmai prieš nebaudžiamumą už padarytus nusikaltimus. Aš e, sąmoningai išskyriau kai kuriuos dalykus. Mes, pavyzdžiui, apgailestaujame, kad tokia, kad teisingumas taikomas pasirinktinai, ypač kovojant su korupcija. Ir a, e, dabar teisingumas tarsi tapo politinio keršto priemonę stengiantis, stengiantis suvesti sąskaitas su politiniais priešininkais. Dar vienas dalykas, bet su, yra tokia sudėtinga pranešimo dalis apie pavasario, arabų pavasarį, kuri gali kelti skirtingų minčių. Ir nebejotinai Europos kaiminysės politikai ir arabų pavasaris nusipelnė atskiro skiriaus. Mes, aš pabandžiau suformuluoti tai, kuo nesame patenkinti. Ir būtent tai, kad rytų politikos požiūrių yra taikomi dvigubi standartai kaiminėms rytuose ir kad viskas uh, nustelbta prisitaikėliškumo pozicijos. Žmogaus teisų dialogas su trečiosiomis šalimis yra labai svarbus dalykas, todėl jam skirta atskira dalis. Dar viena dalis, joje kalbama apie ES tarptautinių įsipareigojimų vykdymą ir norėčiau, gerbiami kolegos, atkreipti jūsų dėmesį į vieną Aldė frakcijai labai svarbę dalį, kuri pavadinta raiškos laisvė, socialinė ir a, skaitmeninė laisvė. Aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbus dalykas, kaip jau minėjau, mūsų frakcijai, todėl skiriau šiais ryšiai pakankamo dėmesio ir vėlgi šiame kontekste a, daug dėmesio skiriau arabų pavasarai. Pirmininkai, leisite, aš norėčiau šiek tiek porą žodžių pasakyti apie tai, kas man labiausiai rūpia. Ir tai yra ES parama pilietiniai visuomeniai ir žmogaus teisų gynėjams. Ši dalis absoliučiai sutampa su mano propaguojamais principais. Viena iš formuluočių yra ta, kad mes apgailestaujame, kad Rusijoje, Kinijoje ir kitose šalyse vis dar yra persekiojami žmogaus teisų aktyvistai ir kad e, tarptautinės organizacijas nieko neužtikrina. Taip pat išreiškiamas apgalėstavimas, kad Kinijoje yra atimamos licencijos teis, iš teisininkų ir persekiojami politinių lygių žurnalistai. Aš manau, tai mūsų komitetui svarbu, parlamentui svarbu ir manau, kad tokia nuostata mano, atask, mano pranešime liks, nes aš manau, mes tikrai turime, mūsų kaip parlamento pareiga yra padėti viso pasaulio disidentams. Ir galiausiai paskutinė pranešimo dalis, tai yra ES veiksmai kovojant su mirties bausme, aišku, kovojant su kankinimais ir kitų žiaurių, nežmoniškų bei žeminančių elgesių ar bausmėmis. Tai yra mano jau atskiras indėlis ir aš pažymiu, kad e, apgailėstavama, jog psichiatrija vis dar yra taikoma, kovojant su disidentais tai daroma Rusijoje, psichiatrija pasitelkiama tam, kad išliktų autoritariniai režimai, kad būtų susidorojama su kitaip manančiais. Ir miniu nežmoniškas gyvenimo sąlygas kalėjime bei žeminantį elgesį su oponentais. Aš suprantu, kad visuomenės grupės terminas, kurį vadinu, yra per siauras terminas, bet šiuo atveju turiu galvoje tos žmonės, kurie kenčia, pavyzdžiui, dėl tam tikrų stigmų ar dėl to, kad atsiduria, kad būna nustumti į visuomenės atstumtas grupės. Labai svarbu, kad visuomenės grupių diskriminavimo klausimas būtų toliau nagrinėjimas. Moteris ir vaikai konfliktų zonose. Taip pat kalbu apie moterų ir vaikų teisės, jos yra neatsiejama pranešimo dalis ir galiausiai man asmeniškai dar vienas dalykas labai svarbus, tai yra įsitikinimų religijos laisvė kurioje dėstau, kad bet kokie įsitikinimai yra gerbtini ir yra neatsiejama raiškos laisvės dalis. Ir galiausiai noriu savo pranešime pažymėti, kad mus neramina padėtis Kinijoje, nes asmenys, tokie kaip krikščionis, musulmonai, fanglų pasiekėjai yra persekiojami ir jie, jų politinės teisės nėra užtikrinamos. Turiu pasakyti, kad kai kurios mintis yra standartinės ir, būtų, ir yra sutinkamos ir kitose panašaus pobūdžio dokumentuose, dalis minčių yra grinai mano asmeninis indėlis. Ir, ponia pirmininkė, aš aišku suprantu, kad tas pranešimas tai yra tik tai dalis atlikto darbo, didžioji dalis jo turės būti atlikta ir laukiu kolegų pasiūlymų. Dabar a, laukiu kolegų komentarų, ponas Tokiš, EPP frakcijos vardu. Kas dar norės pasisakyti, klausė pirmininkė. Aišku, EIVT atstovai pasisakys Dvár Palatovics. Okay. Tisztelt eh, elnök asszony, eh, úgyis, mint a néppárt. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu apie frakcijos vardu, bet kartu esu koordinatorius ir šešėlinis pranešėjas. Taigi kalbėsiu ir kaip šiandien pranešėjas, ir kaip koordinatorius. Ir aš norėčiau pirmiausia ponui Domskui padėkoti už jo nuveiktą darbą ir už puikų šių darbo pristatymą. Aš norėčiau pasidalinti su jumis savo mintimis apie tai, kas yra svarbiausia. Taigi pirmiausia, kalbėsiu apie nevyriausybinės organizacijas ir pilietinę visuomenę. Aš visiškai pritariu pranešėjui. Aš dalyv, dalyvavau Rumunijoje vykusime uh, sukilime prieš Čiaušeškų. Ir aš galiu pasakyti iš savo patirties, kad pilietinė visuomenė dar reikėtų stiprinti vidurio ir rytų Europoje. Ypatingai man rūpi religinių įsitikinimų laisvė. Esu įsitikinęs, kad religinių įsitikinimų laisvė yra, ir teisė turėti savo įsitikinimus yra viena pagrindinių teisų. Šiandien mes stebime, kaip žmonės yra persekiojami dėl savo religinių įsitikinimų ir todėl aš manau, kad mes turime skirti ypatingą dėmesį religiniams įsitikinimams. Ir manau, kad išorės klausimų tarnyba turėtų veikti kur kas aktyviau šioje srityje. Ir dar vienas dalykas. Tai yra tai, kad Dažnai, kai mes kalbame apie trečiasias šalis, naudojame dvigubus standartus. Nes iš trečiųjų šalių kartais reikalavome daugiau nei iš savo valstybių narių. Praeitą savaitę Strasbūre per plenarinę sesiją kalbėjome apie padėtį Rumunijoje. Ir mūsų partneriai kitose šalyse visiškai teisingai kritikuoja Europos parlamentą dėl to, kad Europos parlamentas reikalauja griežtai, kad jie laikytųsi tarptautinių standartų. Tačiau, kai pažvelgsime tai, kas vyksta Slovakijoje, Rumunijoje, pamatysime, kad Europos parlamentas tikrai nėra linkęs griežtai kritikuoti įvykius šiose šalise. Taigi aš manau, kad mes turėtume elgtis kur kas nuosekliau, vykdydami savo politiką. Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų elgtis kur kas nusikliau, aš manau. Kai kalbame apie Europos kaiminystės politiką, kai ją nagrinėjame, man atrodo, kad a, dar esame sistemoje tam tikro disbalanso. Buvusios komunistinės valstybės vis dar moka už savo politinę, už savo praeities skriaudas, už savo skausmingą praeitį. Ir manau, kad mes negalime kalbėti vien apie Kiniją, Rusiją ar Tibetą ar Baltarusiją. Gal reikėtų kiek daugiau dėmesio skirti tam, kas yra arčiau mūsų sienų, tam, kas yra št, šalise, kurias apima Europos komunistės politika. Aš dėkoju ponui Donskiu, dėkoju už jūsų labai draugišką ir kolegišką požiūrį į šį darbą. Dar trys kolegos norėtų pasisakyti ir prašyčiau kalbėti trumpai ir pato sutiksiu žodį Europos išvyksmų tarnybos atstovui. Sara Latford. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pritarti tam, kas ką tik buvo pasakyta apie nuoseklumą. Uh, Ir džiaugiuosi, kad pranešėjas įtraukė į savo pranešimą pastabą apie tai, jog reikėtų skatinti bendradarbiavimą taryboje ir kad mūsų išorės ir vidaus politika turėtų būti geriau suderinta. Deja, dažnai yra politikuojama, kai vertinama situacija ES valstybėse narėse. Ir EPP frakcija kartais elgesi e, šališkai, kai vertina, vertina situaciją Vengrijoje ir, ir Rumunijoje. Ir kartais iš tikrųjų yra takomi dvigubi standartai. Bet vienai per kitaip bendrai aš norėčiau pasakyti, kad jeigu mes neparodysime, jog tikrai gebame elgtis taip, kaip kalbame, tuomet niekas mumis nepasitikės. Ir gal reikėtų pateikti pakeitimą, kuriame galima būtų paprašyti, kad būtų įvertinta, kaip valstybės narės ratifikuoja tarptautinius dokumentus. Pavyzdžiui, tuos, kuriuo, tuos dokumentus, kuriuos privalo pasirašyti BLS plus šalis. Aš šiame kontekste galiu pasakyti, kad pastaruoju metu buvo padarydama tokios šiokios, tokios šiokios padežangos prisijungiant prie. Uh, e, prisijungiam prie konvencijos dėl uh, asmenų grobimo, dėl priverstinio žmonių uh, dingimo, pašalinimo. Bet vienaip ir kitaip, manau, kad mes turime reikalauti daugiau atsakomybės iš valstybių narių, Ir be abejo, turime reikalauti, kad būtų daugiau nuoseklumo. Žodžių laisvė, raiškos laisvė, aš manau, kad čia reikėtų paminėti pastaruosius įvykius ir tai, kad labai sunku yra labai sunku yra paaiškinti jog e, vakarų pasaulio valstybės ne visuomet yra atsakingo, atsakingos už tai, kas yra skelbiama jų žiniasklaidoje. Nes dažnai ne visi tai supranta ir JAF ne visuomet yra atsakinga uh, už tai, kas yra publikuojama interneto svetainėje, kurią administruoja JAF teritorijoje veikiantis serveris religinė laisvė. Čia svarbu yra, manau, pabrėžti, jog reikia vengti uh, įžeidimų dėl religinių įsitikinimų. Negalima nieko šmeišti, negalima nieko, nieko uh, įžeidinėti, negalima uh, sudaryti tokios situacijoje, kurioje kas nors jausis įžeistas ir ištumiamas. Kinė. Dėkuoju, ponė Andrikinė. Madričia. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad pranešimas parengtas labai profesionaliai, nes visi horizontalūs klausimai analizuojami pranešimo projekte, įskaitant demokratizaciją, raiškos laisvę, vaiko teisės religinius ir kitus įsitikinimus. Europos Sąjungos vaidmuo, jungtinių tautų vaidmuo, sankcijos, susitarimai ir daugelis kitų klausimų jau aptariami pranešime, todėl kolega Leonidai noriu Jūs pasveikinti. Aišku, mes pateiksime keletą pakeitimų. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Panie Grzyb, prašom. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti. E, dotychczasowego. Ponai Donskiai. Kita vertus, norėčiau jūsų prašyti, kad apgalvotumėte kai kurios punktus, dėl jų ketinu pateikti pasiūlymus dėl pakeitimo, nes Tai, apie ką kalbate, jūs kalbate apie pilietinės visuomenės ir NVO aktyvumą, o nacionalinės. O tai yra nacionalinės institucijos, kurios gina žmogaus teisės. Yra tokių valdžios institucijų kaip ombudsmenas. Dažnai e, panašios pareigybės vadinasi vyriausias įsigaliotinis migrantų klausimais. Tačiau nebijotina, kad mes esame ir Europos tarybos nariai ir Strasbūrę sprendžiame įvairius su žmogaus teisėmis susijusius klausimus. Todėl savo arsenale turime įvairiausių teisinių priemonių. Ir manyčiau būtų neblogai. Paminėti tą teisyną, kuris padeda apsaugoti ir apginti žmogaus teisės. Ir trečioji, paskutinė pastaba, sako kalbantysis. jei pranešime nebūtų minimos konkrečios šalis, aš nekalbėčiau apie tai, ką dabar ketinu pasakyti. Bet tai, kas dabar vyksta Sirijoje, yra vienas iš labai gerų pavyzdžių, rodančių, kad tarptautinis baudžiamasis teismas gali suvaidinti savo vaidmenį. Ir aš manau, kad ES šiuo atveju tikrai gali pasididžiuoti, nes dabar yra tokia puikiai priemonė. Pirmininkė, kągi mūsų pranešimui skirtas laikas baigėsi, bet tikrai norėčiau suteikti žodį dar poniai Vasilepskai iš EIVT. Iš dalies tai, ką pati noriu pasakyti, matyt, sutaps su daugeliu kolegų nuomonę. Pane Donski, mes tikrai esame sukūrę kontaktinę grupę, kuri praeitėje svarstė įvairius klausimus. Ir uh, ta grupė tebe veikia. Aš manau, tą kontaktinę grupę galima būtų išnaudoti, nes yra visgi klausimų, kuriuos reikėtų giliau panalizuoti ir šiandien pranešimų skirto laiko tikrai nepakanka, kad juos išsameu panalizuotume, bet ponė Donskit, tikiuosi, kad jūs pritarėte numatytai numatytų terminui pakeitimų pateikimo, tai yra rugsėjo 25 dienos 12 valanda, spalio 18 bus vyks kitas svarstymas, dar lapkričio 5, o 6 lapkričio plenarinėje sesijoje bus E, vykstant plenarinė sesija bus svarstoma užsienio reikalų komitete, o plenarinė sesija tvirtins jūsų pranešimą gruodį. O dabar prieš pereinant prie išplėstinio biuro posėdžio yra kitas klausimas, tai yra Kazakstanas. Rytoj vyks gana išsamus klausimas ir ponas Softis atkreipdėmėsi, Toftis atkreips dėmesį į atskirus klausimus. Ir ponia Tofti, aš e, kviečiu jūs raginius pagalvoti. Tai, ką sakysite, kalbėkite tik iš esmės, nes turime vos kelias minutės. Dėkuoju, kad stengsiuosi kalbėti kuo trumpiau, ponė pirmininkė, gerbėjai, ponios ir ponai. Atsižvelgiant į tai, kad Europos parlamentas jau patvirtino rezoliuciją dėl e, įvykių Žananzinė ir išsakė susirūpinimą dėl politinės opozicijos e, e, persekiojimo. Aš norėčiau Jums pateikti naujausios informacijos apie tai, kas vyksta šiuo metu Kazakstane. Pirmiausia, Jūs žinote, kad gruodžio 16 dieną, kai buvo minima Kazakstano nepriklausomybės diena, valdžia ėmėsi neprim, nepriimtinų veiksmų, kuri vyriausybė sutrukdė sutruk, sutrukdė e, protestuotojams ir e, e, tą dieną į aikštę išėjo jaunimas labai agresyviai nusiteikęs ir galiausiai kilo riaušės. Ir saugumo pajėgos pasirinko dujų patrankas ir pradėjo šaudyti iš automatinių ginklų. Ir dėl to žuvo 15 žmonių. Policija taip pat ėmėsi veik, veiksmų Šatpe e, kaimelėje. 2012 m. E, pirmąjį pusmetį įvyko keli e, teismo, teismai ir jų metu buvo nuteisti gan ilgai kalėti keli kalnakasių protestuotojai. Ir ir e, buvo pat, e, e, visi skundai išnagrinėti, bet galiausiai teismo sprendimas buvo paliktas galioti. Ir Vladimiras Kozlovas, visuomeninis aktyvistas, yra teisiamas šiuo metu ir įrodymai rodo, jog bet kokia opozicinė veikla yra kriminalizuojama. Uh, Ir visuomet e, yra kaltinama, kad žmonės, kad opozicijos atstovai kursto, e, e, kursto neapykantą visuomenėje. Kūriamas yra visiškai nepriimtinas vis, vyriausybės įvaizdis. Be to, labai dažnai neigiamai yra e, pateikiama informacija gaunama iš e, Europos tarybos ir, ir iš kitų tarptautinių institucijų. Akivaizdu, kad tai, e, tie teismai, kurių šiame dabar vyksta, yra politizuojami. Aš norėčiau paraginti jūs kreiptis į Kazakstano valdžią ir pareikalauti uh, kad būtų įsteigta komisija, kurioje dalyvautų tarptautiniai stebėtojai, tam, kad būtų tinkamai išnagrinėti įvykiai Ženanšinė 2011 metais kad Žanaunsen mieste taip pat būtų išnagrinėti e, visi įvykdyti nusikaltimai ir taip pat, kad būtų stebima, kaip vyksta pono Kozlovo teismas ir kad būtų leista nepriklausoma žiniasklaidai ir opozicijai veikti laisvai. Ačiū. Aš noriu Jūs informuoti, kad netaip seniai vyko klausimai, kurių metu buvo iš, išsamei analizuojama padėtis Kazakstane. Taip pat kalbėjome ir apie tuos <clears throat> aktyvistus, kuriems grėsia baudžiamosios bylos arba kurie yra teisiami. Aš manau, kad rytoj užsienio reikalų komitete, kai vyks klausimai, mes dar daugiausime informacijos ir paskiau galvosime, ką daryti toliau. O dabar viešoje posėdžio dalį baigiu. Toliau vyks uždaras išplėstinis biuro posėdis. Tie, kurie nepriklausote biurui, prašome pasišalinti iš salės.